jeigu niekas neprieštarauja, jie patvirtinami, niekas neprieštarauja, tuomet taip ir yra. Pone Izabela Kliovin, nuo lapkričio 3 dienos 2014 metų skiriama Švedijos ministre vystimos reikalų. Sveikiname ponę Kliovin. Ir atsakingos Švedijos institucijos pranešė man, jog išrinkta parlamento, išrinkta parlamento narė tampa Linė Engström e, nuo spalio 8 dienos. Mes remiamės e, septintuoju straipsniu e, rinkimų į Europos parlamentą ir pagal ketvirtą straipsnį, pirmą ir ketvirtą jo dalis, atitinkamo reglamento galime pasveikinti Monelinę Engstram tapus parlamento nare nuo spalio 8 dienos. Informuoju Jūs taip pat, kad tai reiškia, jog atitinkamas parlamento narys gali dalyvauti parlamento posėdžiuose e, tol, kol nėra par, pateikta faktų dėl interesų konfliktų. Pone Engstram turės pateikti atitinkamą informaciją taip pat dėl to, kad jos mandatas e, dera e, su mūsų taisyklėmis ir niekam neprieštarauja. Ponas Johanas van Overtveldas e, nuo spalio 11 dienos e, pradėjo eiti Belgijos finansų ministro pareigas, taigi sveikiname poną van Overtveldą ir tai reiškia, kad jo vieta tampa laisva parlamente, o ponas Richardas Sulikas palieko, paliko Alė frakciją ir prisijungė prie EKR frakcijos nuo spalio 8 dienos. GUE, SRD, ALDE ir Žaliųjų EKR ir EPP frakcijos